So, then we open up this uh, meeting. Kągi, tęsėme posėdį. Man atrodo, kad salėje yra pakankamai narių. Ir dabar balsuosime. Balsuosime elektroniškai, kad rezultatus būtų visiškai aiškus dėl kiekvieno balsavimo. Ir taip, man atrodo, bus net ir greičiau. Taigi pradėsime nuo pirmojo balsavimo, tai yra pasiūlymas dėl tarybos sprendimo, dėl protokolo pasirašymo. Protokolo dėl žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo tarp Europos bendrijų ir Gvinėjos Bisau Respublikos. Pirmasis punktas. Prašau balsuoti. Balsuojame kortelėmis. Balsavimas baigiamas. Dvidešimt už, du prieš. Toliau kitas balsavimas dėl protokolo, dėl žuvinkystės partnerystės susitarimo įgyvenimo tarp Europos bendrijos ir Gvinėjos Bisau Respublikos. Pirmiausia, balsuosime dėl pirmojo pakeitimo. Prašau. Balsavimas baigiamas. 20 už, 1 prieš patvirtinta. Toliau pirmas kompromisas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. 21 už, 1 prieš patvirtinta. Toliau Gal kažkas iš sekretoriato galėtų patikrinti, ar jau ta problema išspręsta? Ar viskas jau tvarkoje? Puiku. Toliau balsuojame dėl antrojo kompromiso, prašau. Balsavimas baigiamas. 23 už, 1 prieš patvirtinta. Toliau trečiasis pakeitimas, prašau balsuoti. Atsiprašau, sako pirmininkas. Dabar balsuojame dėl ketvirtojo pakeitimo. Ketvirtas pakeitimas, prašau balsuot. Ketvirtasis. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. 18 už, 6 prieš patvirtinta. Toliau dešimtasis pakeitimas. Balsavimas baigiamas. 23 už, 1 prieš patvirtinta. Toliau 11 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. 21 už 2 prieš patvirtinta. Trečiasis kompromisas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. 22 už, 1 prieš patvirtinta. 13 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 23 už, 1 prieš patvirtinta. 16 pakeitimas, prašau. Balsavimas baigiamas. 18 už, 5 prieš patvirtinta. 17 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. 21 už, 3 prieš patvirtinta. 18 pakeitimas, balsuojam. Balsavimas baigiamas. 19 už, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, balsuojam. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. 21 už 2 prieš patvirtinta. Toliau elektroninis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais ir pataisimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. 21 už, 2 prieš patvirtinta. Toliau. Balsuojame dėl protokolo, dėl žvinkysės žvejybos partnerystės susitarimo tarp Europos bendrijos ir Žalio Kišulio Respublikos protokolo įgyvendinimo. Balsuojame elektroniškai dėl nuomonės projekto, prašau. Balsavimas baigiamas. 21 už, 3 prieš patvirtinta. Toliau pasiūlymas dėl neteisėkros pasiūlymo, dėl tarybos išvadų, dėl, išvadų, dėl e, žvejybos partnerystės susitarimo tarp Europos bendrijos ir Žaliojo Kišolio Respublikos protokolo gyvendinimo. Pirmasis pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. 20 už, 4 prieš patvirtinta. Antrasis pakeitimas, balsuojam. Balsavimas baigiamas. 13 už, 8 prieš, patvirtinta. Trečias pakeitimas, balsuojam. Balsavimas baigiamas. 21 už, 3 prieš, patvirtinta. Toliau pirmasis kompromisas, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. 8 už 14 prieš atmesta. Devintas pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antrasis kompromisas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 13 pakeitimas, prašau balsuot. 13. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 17 pakeitimas, prašau balsuoti. Dvi dalys. Pirmoji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antroji dalis, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 18 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas, patvirtinta. 19 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 20 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 23 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Elektroninis balsavimas dėl visos rezoliucijos projekto. Su pakeitimais ir pataisimais prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Influence is just... Yeah, okay. Okay. Toliau periname prie tarybos sprendimo dėl laisvos priekybos susitarimo pasirašymo tarp ES ir socialistinės Vietnamo Respublikos. Pradėsime nuo pirmojo punkto Pradėsime nuo pirmojo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais ir pataisimais. Prašau balsuoti. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. 11 už, 7 prieš patvirtinta. Kągi toliau pereisime prie. Aš norėčiau pataisyti savo balsavimo rezultatą, pirmojo balsavimo rezultatą. Aš suklydau balsuodama. Aš norėčiau susilaikyti, o ne plus. Suklydau dėl pirmojo balsavimo. Čia, aišku, rezultatas dėl to ne, nepasikeis galutinis. Jūs turite menyje balsavimą dėl pirmojo punkto. Jūs norite, kad ten būtų susilaikymo balsas. Pakoreguosime viską protokole. Kągi, dėkoju. Dabar perėsime prie tarybos sprendimo dėl laisvos prekybos susitarimo sudarimo tarp ES ir socialistinės Vietnamo Respublikos Ir čia bus pirmasis pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antras pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau. Pirmasis kompromisas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau aštuntasis pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau devintas pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dešimtas pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau antrasis kompromisas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 13 pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 14 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas, atmesta. Toliau trečias kompromisas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 16 pakeitimas. Kelios dalys, dvi dalys tiksliau. Ne, ketvirtoji dalis. Pirmiausia, dėl jos balsuojame. 16 pakeitimo ketvirta dalis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 20 pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 21 pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 26 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 27 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 29 pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antroji dalis. Ji atkrenta automatiškai. Toliau 30 pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 31 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 32 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 31 pakeitimas, prašau balsuot. Balsuojame pirmiausia dėl pirmojo sakinio. Trisdešimt trečiasis pakeitimas, balsuojame dabar dėl jo viso. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar 34 pakeitimas dalimis. Dal, pirmoji dalis. 24 pakeitimo pirmoji dalis. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau antroji dalis. 34 pakeitimas, antroji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 35 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 36 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Elektroniškai balsuosime dėl nuomonės projekto su pakeitimais ir pataisimais. Prašau balsuot. Balsavimą baigiame. 14 už, 6 prieš, 4 susilaikė. Patvirtinta. Uh, the... Dabar siūlau perėti prie tarybos sprendimo dėl išvadų dėl ES uh, valstybių narių ir Vietnamo socialistinės respublikos susitarimo. Ir pirmiausia, pirmasis uh, paragrafas, balsuojame dėl jo. Taip, tai yra pirmasis ir trečiasis pakeitimai. Vote is open. Prašau balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigtas, atmesta. Toliau balsuosime dėl visos nuomonės su patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 11 e, balsavo už, 7 prieš ir 6 susilaikė. Toliau tarybos sprendimas e, dėl ES ir jos valstybės, valstybė narių ir Vietnamo socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarimo. Pirmiausia, balsuosime dėl pirmojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau antrasis pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau trečiasis pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas balsuojame. Ketvirtasis pakeitimas, prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Penktasis pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar šeštasis pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau septintasis pakeitimas. Ir tas pakeitimas yra iš kelių dalių. Pirmiausia, balsuojame dėl pirmosios dalies. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie antrosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau aštuntasis pakeitimas. Balsuojame. Aštuntasis pakeitimas. Dar galite balsuoti. Laukiu dar, kol kolegos paspaus mygtuką. Taip, Aštuntasis pakeitimas, dabar baigėme balsuoti. Patvirtinta. Toliau dvyliktasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Dvyliktasis pakeitimas. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau pereiname prie tryliktojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 14 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 15 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 16 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 17 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau elektroniniu būdu balsuosime dėl uh, nuomonės projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 17 balsavo už, 7 prieš, taigi šis dokumentas patvirtintas. Toliau pereiname prie tarybos sprendimo projekto dėl ES ir Santome ir Principės Demokratinės Respublikos žvaninkysės partnerystės susitarimo sudarimo. Pirmoji pastraipa pirmiausia. Ar visiems viskas aišku? Balsuojame. Balsavimas baigtas. 21 balsavo už, vienas prieš, du susilaikė. Patvirtinta. There's then it's uh, Okay, thank you everybody. Na kągi visiems dėkoju, dabar mes pereiname prie kito darbo tvarkės punkto, prašau tylos. Iš tikrųjų, mūsų dar laukia nemažai darbų, taigi prašau visų, ko nedomina kitas darbo tvarkės punktas, išeiti iš salės, visų kitų prašau pasilikti. Taigi dabar periname prie 22 darbo tvarkės punkto, kuris vadinasi parama biudžeto rezultatai ir tolesniai veiksmai. Parama biudžetui yra nepaprastai svarbus dalykas, bet kartais neteisingai yra transliuojamas e, dalykas. Teikdami parama biudžetui mes suprantame, kad e, ji būna mažiau matoma nei programos, konkrečios programos ar projektai. Ir Paramą biudžetui teikiame atsižvelgdami savo įsipareigojimus pagal uh, E, visamosios e, pagalbos veiksmingumo tai, užtikrinimo darbo atvarkė ir laikydamėsi šalių partnerių politinės atsakomybės principų. Be to, parama biudžetui yra dalykas, kuris reikalauja tarpusavio pasitikėjimo ir tam tikro teigiamo, da, teigiamo aplinkybių. Ir suprantame, kad da, parama turi būti siejama su labai konkrečiais, e, labai konkrečiais reformų darbo atvarkės tikslais. Ir būtina, kad šalies partnerės vyriausybė bendradarbiautų su mumis, o mes gerai suvoktume jos poreikius. Bet to ES turi užtikrinti, kad yra pasiekti visi su parama biudžetoje susiję rezultatai. Tai dabar sutikiu žodį Feli, e, poniai Fernandės Šo. Prašome. Dėkoju. Dėkuoju, prašau tylos tam, kad mes galėtume gerai girdėti tai, ką sakys mūsų viešne. Ačiū, panė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, labai dėkuoju Jums už tai, kad Jūs surengėte šią diskusiją šiandien, kalbėsite apie paramą biudžeto. Aš manau, kad Jūs puikiai pasakėte, kad iš tikrųjų parama biudžeto yra priemonė, kuri padeda mums užtikrinti, kad šalis partneriai prisimtų da, uh, jie tenkančią politinę atsakomybę, suprastų, kad ji pati turi gyvendinti tam tikras reformas. Ir puiku, kad šiandien mes galėsime aptarti šią priemonę. Pasistęsiu kuo trumpiau jums paaiškinti, kas yra parama biudžetui, bet tikiuosi, kad mes po to galėsime nuodugniau aptarti viską, kai jūs užduosite man savo klausimus, o ja, aš pabandysiu juos atsakyti. Taigi, da, Šiandien aš norėčiau Jums paaiškinti, kam yra reikalinga ši priemonė, kaip ji veikia, ko ją yra siekiama ir kokiu rezultatu galima pasiekti. Be to, kodėl mes manome, kad ši priemonė pasiteisina ir yra veiksminga. Kaip Jūs matote šioje skaidrėje, mes manome, kad parama biudžetui iš tikrųjų susidarė iš keturių elementų. Pirmiausia, pirmasis iš jų yra politinis dialogas apie nacionalinę strategiją. Tose šalise, kur mes teikiame paramą. Ir politikos dialogas yra labai svarbu ir mes kartu su uh, šalimi partnerė, stebime rezultatus, taip pat stipriname to šalies gebėjimus. Ir ketvirtas svarbus dalykas, bet nors gal ir nepasvarbiausias, tai yra tiesiog nepervedimai šalį partneriai. Taigi mes turime šią priemonę, Europos komisija ją naudosi jau 15 metų ir iš tikrųjų turime sukaupę jau nemažai patirties. Šiuo metu mes teikiame paramą biudžetui 19 šalių. Tai yra tos šalis, už kurias yra atsakingas vis, vystimo generalinis direktoratas ir NIE generalinis direktoratas. 250 programų šiuo metu yra gyvendinama ir jūs matote, kokiose šalise yra gyvendinamos tos programos. Labai aktyviai dirbame Afrikoje, bet galime nepamiršti ir Azijos, e, e, kaiminystės šalių, e, Latino Amerikos. Uh, Taigi, kai, kai vieną kartą, kai gyvendiname vystumų bendradarbiavimo programas, mes naudojame šią priemonę pagal tam tikrą metodologiją. Ji yra labai svarbu, beje, pakalbėti ir apie metodologiją, nes ji yra nusekliai taikoma visose šalise, su kuriamis bendradarbiavame. Dabar keli skaičiai, tai yra svarbus, svarbi priemonė, nes jis sudaro 1,2 milijardo eurų, kurie yra išmokami. Da, Tacijų pavydalu, forma. Ir pagal ASBO, ABPO turimus duomenės mes daugiausia teikiame informa, duomenų ir uh, Žinome, kad ir Tarptautinis valiutos fondas ir Pasaulinis bankas taip pat remia mūsų veiklą ir mes naudojame šią priemonę mažiausiai išsivyščiusiuose šalyse ir jūs matote, kokiuose šalyse yra teikiama parama biudžetui ir oranžinė spalva yra tos šalės pažymėtos 38 procentai visų paramos biudžeto lėšų tenka būtent šioms šalims. Ir svarbu yra pasakyti, kad tai yra taip pat priemonė, kurią labai dažnai naudojame labai nestabiliuose šalyse, kur pajamos yra mažiausios. Ir tai padeda mums taip pat sušvelninti tą makroekonominį spaudimą, su kuriuo susiduria tos šalės. Akivaizdu, kad ši priemonė yra susijusi taip pat ir su būtinybė labai griežtai kontroliuoti riziką, todėl mes e, nuolat taikome rizikos kontrolės priemonės, jas taikome nuolat tose šalyse, kuriams teikime paramą biudžetui. Mes turime rizikos valdymo sistemą, kuri e, yra taikoma visose minėtose šalise, pagal kurią yra numatyta, taikant politinį dialogą, da, gebėjimų stiprinimo priemonės, da, stebėti riziką ir ją kontroliuoti. Trumpai norėčiau Jums paaiškinti, ką reiškia iš tikrųjų parama biudžetui. Taigi mes. Da, Tai dirbame pagal finansų reglamento 238 straipsnį. Jame yra nurodyta, pagal kokias sąlygas mes galime teikti paramą biudžetui. Pirmiausia, mes turime da, aiškiai suprasti, kokia yra šalies vystimosi strategija, da, makroekonominės stabilumas, viešųjų finansų valdymas, biudžeto trans, kontrolė ir skaidrumas. Ir mes vertiname visus tuos parametrus kartu su Tarptautiniu valiutos fondu ir Pasauliniu banku ir kartu su valstybėmis narėmis bei kitomis programoje dalyvaujančiomis šalimis. Taigi dabar labai trumpai aš norėčiau Jums paaiškinti iš tikrųjų, kaip viskas vyksta. Tai, kad mes pirmiausia atliekame politikos vertinimą ir e, įvertiname, ar laikomasi visų reikalavimų, kurie yra taikomi paramai biudžetui. Jau minėjau, kad ši priemonė labiausiai atitinka vystimosi veiksmingumo kriterijų, taigi mes įvertiname taip pat ir kiek skaidriai yra tvarkomos biudžetas, kiek gerai yra kontroliuojamas. Toliau mes taip pat įvertiname šalies partnerės statistikos sistemas ir pažiūrime, kaip yra vertinami pasiekti rezultatai. Be to palaikome politinį dialogą, ypač e, dėl tų sektorių, kurie, kuriems bus teikiama parama. Taip pat patikriname ir mokėjimų proceso metodus bei atskaitomybės sistemas. Pavyzdžiui, švietimos sektorius. Mes remiame švietimo biudžetą daugelį šalių, taigi mes pirmiausia išnagrinėjame kiekvienos šalies švietimo biudžetą, pažiūrime, pažiūrime kaip tvarkoma švietimo sistema, kaip yra tvarkoma švietimui skirtas biudžetas. Po to nustatome, kokiu rezultatu siekiama nacionalin, gyvenę nacionalinę švietimo politiką. Po to mes pradedame politinį dialogą Taip pat įvertiname švietimo ministerijos teikiamus vertinimus. Ir tik pačioje pabaigoje mes skiriame lėšas. Ir lėšos skiriamos visuomet po to, kai jau kas nors yra padaroma. Niekuomet pinigai neišmokami tol, kol nepasiektas yra rezultatas. Toliau mes e, išmokame da, e, tokius dar fiksuoto dydžio, da, e, fiksuoto dydžio paramą. Tas, ta fiksuota dalis yra išmokanima tik tuomet, kai yra įvykdomos visos bendrosios sąlygos. Ir dar yra atkintomoji lėšų dalis. Jis paprastai, ji paprastai yra susijusi su tam tikrais konkrečiais ribai rodikliais. Toliau vidaus e, sistemų valdymas. Mums labai svarbu yra ta, e, turėti labai uh, aiškę valdymo sistemą komisijoje ir bendradarbiauti su išorės veiksmų tarnyba. Taigi da, mūsų tarnybos, kurios teikia paramą biudžetui, palaiko ir tą minėtą mano politinį dialogą. Uh, bet taip pat ir galutinis e, e, sprendimas priimamas aukščiausių lygmenių dėvė ir nie generalinių direktoratų vadovai kiekvieną mėnesį susitinka ir priima galutinį sprendimą. Be to mes e, taip pat bendradarbiaujame su išorės teismų tarnyba ir EXFIN, kuri yra atsakinga už lėšų pervedimą. Ir kaip jau minėjau, tas pervedimas atliekamas tik tuo met, kai vadovai uždega žalę šviesą. Mes parengėme ataskaitą, kurią norėtume Jums pristatyti šiandien. Jūs galite rasti tą ataskaitą prieimo į salę. Ir toje ataskaitoje mes parodome, kad e, tos šalis, kurios gauna paramą biudžetui, turi geresnę politiką, be to joms geriau sekasi geriau kovoti su skurdu, mažinti neligybę, užtikrinti lyčių lygybę. Tai yra tik keli pavyzdžiai. Taigi mes matome, kad svarbu yra turėti tokią ilgalaikę perspektyvą, kuri leistų mums suvokti, kaip buvo mažinamas skurdas per pastarąjį dešimtmetį. Ir jūs beje tą ir matote, kad jūs matote, kad tose šalyse, kuriuoms mes teikime paramą biudžetui, skurdas mažinamas yra greičiau, o moterų neraštingumas ir gimdyvių mirtingumas yra žemiausias per pastruosius 15 metų. Ir mes teikdami paramą biudžeto visuomet taikome su lytimi susijusius rodiklius. Mums be to yra labai svarbu įdomu stebėti, kaip yra kontroliuojama korupcija ir kaip keičiasi situacija ta, tose šalyse, kurios gauna mūsų paramą ir su korupcija kovojama pagal viešųjų finansų kontrolės priemonės. Tose šalise, kuriuoms taikome parmą biudžeto, mes reikalavome, kad viešieji finansai būtų griežtai priežiūrimi ir, ir parlamentas, ir e, audito rūmai turi pateikti tam tikras ataskaitas, bet to mes bendradarbiavame ir su pilietinės visuomenės organizacijomis. Uh, Ir tai paaiškina, kodėl situacija tose šalyse gerėja. Taip yra ne vien dėl mūsų teikiamos paramos, bet ir dėl to, kad vietos veikėjai, nacionaliniai veikėjai taip pat aktyviau dalyvauja kontroliuojant korupciją. Per pastarosius dviejus metus mes parengėme kelias ataskaitą, tokius išorės vertinimus Devalde institutas iš Vokietijos atliko visumų bendradarbiavimo politikos ar konkrečiai paramios biudžeto priemonės vertinimą ir jis savo ataskaitoje kalba apie tai, kad mes labai uh, prisidedame prie, geresn, prie geresnės fin, viešų finansų kontrolės ir jų valdymo, bet ir prie socialinių paslaugų gerinimo. Ataskaitoje taip pat yra paminėta, kaip galima būtų dar labiau pagerinti padėtį tose sritise, bet iš esmės pripažinti, kad rezultatai pasiekti yra neblogi. Toliau dar vienas Švedijos institutas atliko vertinimą. Šiame vertinime taip pat yra nurodyta, kad parama biudžetui E, skatina daugiau lėšų išleisti e, e, socialiniams reikalams. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, tai yra EBPO parengta, parengtas įvertinimas ir mūsų vertino Japonija ir Kanada. Ir uh, Šios šalės nusprendė, kad mes taikome novatorišką požiūrį, kuris mūsų galva nėra novatoriškas, bet tom šalims vis dėlto jis pasirodė naujoviškas ir naudingas. Dabar keli pavyzdžiai. Pabaigai. Čia jūs matote da, tai, ką mes darome Bangladešė, Etijopijoje, Hondūrė ir uh, Nigerija. Niger Ir matote, kad čia yra kalbama apie vairiaus projektus, apie medienos projektus. Ir mes matome labai konkrečių rezultatų. Ir džiaugiamės, kad tokie rezultatai yra pasiekti. Taigi, baigdama noriu pasakyti, kad mes manome, kad e, paramos biudžetui priemonė yra labai veiksminga. Taip, matomumas kartais nėra užtikrintas, bet mes e, stengiamės vis dėlto uh, surasti konkrečius sėkmės pavyzdžius ir apie juos daugiau pranešti visuomeniai. Šiandien ir turime daugiau gebėjimų, kurie leidžia mums tai daryti. Be to, paramos biudžetui priemonė turi būti taikoma kartu su kitomis visuomenio bendradarbiavimo priemonėmis šalise partnerėse. Tai tiek. Kaip jau minėjau, čia prie durų jūs galite rasti kelias mūsų ataskaitas ir e, mes turime ir nemažai konkretesnių pavyzdžių, su kuriais mielai su jumis pasidalinsime. Uh, Ačiū. Dabar pradėsime diskusijas su komiteto nariais. Pradėsime nuo Hindegard Bentlė EPP. Ačiū Jums už e, prezentaciją. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Gal galėtumėte pailustruoti, kai nutraukėte paramą biudžetui palaipsniui. Nes gali būti taip, kad valstybės pripranta prie biudžeto paramos ir, ir nebededa pastangų, kaip nors pakeisti tą biudžeto paramą. Ir um, biudžeto parama paprastai yra skiriama nacionaliniu lygiu, bet gali būti ir, pavyzdžiui, sektorių, kurie nusipelno būti finansuojami nacionaliniu lygiu, pavyzdžiui, aplinka, demokratija. Uh, Galbūt tai yra jau ne nacionalinis, o regioninis miestų ligmuo tinkamesnis siekiant daryti pažangą. Kaip Jūs vertinate? Dėkuoju. Ačiū. Gerens, Rinių, prašom. Okay. I, the secretary said so. Then I gave the... Nėra, tuomet Hurvud, prašom, Rinių. Ačiū, ačiū už prezentaciją. Uh, Aš norėčiau atsiprašyti, kad turėsiu labai greitai išeiti į kitą posėdį, bet norėjau užduoti klausimą. Mes nenorėtumėm biudžeto paramos, jeigu galima mobilizuoti vietos išteklius. Ir vienas iš dalykų galintis padėti tą padaryti, tai yra ataskaitos skirtos konkrečioms šalim, siekiant užtikrinti kad atitinkamai yra mokami mokesčiai tam, kad būtų remiami E, vietos ištekliai. Ir matome, kad e, ne viskas e, labai sklandžiai klostas, ypač turint galvoje Britų vyriausybės sprendimus. Dėkoju, ponė Malby. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju E, prelegentė už paaiškinimus. Aš norėčiau savo ruoštų iškelti vieną dilemą, kurią, kuri labai dažnai aptariama, e, kalbant apie kotonių susitarimą. Būtent ar vystomasis bendradarbiavimas turi būti siejamas su valdžia ar su žmogaus teisėmis, nes mes suprantame, kad, aišku, dažniausiai atsakymas yra, mm, turi būti siejamas su teisėmis. Bet e, kai teikiama pagalba biudžetui, turi būti atsižvelgima į kitus niuansus, pavyzdžiui, korupcija Albanijoje. Uh, Aš perskaičiau apie tai jūsų ataskaitoje, 39 puslapyje, čia yra 19 metų ataskaita. Kova su korupcija, tarkim, ir kiek tai kainuoja ES mokesčių mokėtojams. Taip pat matome, kad toje šalyje prastėja politinė padėtis. Ir naujausioje Transparency International ataskaitoje apie tai kalbama. Taigi aš manau, kad kalbant apie vystimąsi, Europos mokesčių mokėtojai laukia rezultatų racionalumo, kad nebūtų vien tik tai kažkokiamis tai priemonėmis skiriama parama e, šaliai, kuri iš tikrųjų nieko nerodo jokių gerų rezultatų. Back to Miss Gensam. Ačiū. Na, o dabar žodis vėl suteikiamas e, pagrindiniai kalbėtojai. Prašom. Ačiū. Ačiū Jums už Jūsų susidomėjimą. Yra įvairių scenarijų, pagal kuriuos yra teikiama parama biudžetui. Pavyzdžiui, tokiuose šalyse kaip Indonezijoje ir Indijoje, bet daugiau jau ji nebetaikoma, taip pat netaikoma ji tokiuose šalyse, kuriuose didelė korupcija kur netenkinamos bendrosios sąlygos, kaip antai Mozambike, korupcijos skandalas, dėl kurio mes sustabdėme labai didelę ambicingą paramą, paramos programą e, biudžetui, kadangi Mozambikas nebetenkino sąlygų tad lėšos nebuvo panaudotos tai paskirčiai. Tai yra trys šalių pavyzdžiai, kai nutraukėme paramą biudžetui. E, dar klausimas, e, kada sustabdai paramą, bet tai jau yra kitokio pabudžio klausimas, bet kai teiki pagalbą, paramą, mes galvojame, kad tai yra svarbus elementas, kurį turi lydėti konkretus praktiniai aspektai. Kitas dalykas yra miestai. Miestai vaidina svarbu vaidmenį vystimosi kontekste. Daugelį programų mes numatome decentralizavimo politikos paramą. Centriniu lygiu mes remiame decentralizaciją, atitinkamas politikos sritis, tam, kad, taip sakant, subnacionaliniu lygiu būtų skiriamos lėšos. Ir labai retais atvejais Mes teikiame biudžeto paramą taip pat ir žemesniu nei nacionaliniu lygiu, pavyzdžiui, Pakistane, bet mes vis labiau nukreipiame žvilgsnį į šią pusę ir norėtumėm plėsti tokią praktiką. Audito rūmai atliko prieš porą metų auditą ir kaip tik kėlė klausimą dėl to, dėl legitimumo, dėl biudžeto paramos legitimumo toje šalyje, kuri nepakankamai deda pastangų padidinti savo pačios nacionalinės įplaukas. Ta ataskaita buvo mums labai svarbi. Mes dabar labiau atsižvelgiame, e, kurdami programas į nacionalinių įplaukų mobilizavimo pajėgimus. Mes taip pat e, Mm, stipriname pajėgumus, dirbame su valstybėmis dėl neteisėtų finansinių srautų, dirbame su jų mokesčio administracijomis ir taip pat labai atidžiai stebime kartu su GD taksut e, e, nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašą. Kartu su Afrikos sąjunga mes siekiame bendradarbiauti finansinių srautų stebėsinos srityje ir taip pat apriai bendradarbiaujame ir remiame EBPO, kai kalbame apie pasaulinį uh, E, mokesčių skaidrumo e, forumą, kai mes kalbame apie domenų, atitinkamų domenų šioje srityje srautus ir panašiai. Tad mes e, esame suinteresuoti bendradarbiauti su Afrika šioje srityje, siekdami pozityvios dinamikos. Pavyzdžiui, jeigu yra neteisėtų srautų ar panašiai, tai aišku, kad jie kels didžiausių iššūkių ateityje. Dėl kotonų. Kalbant apie kotinių susitarimą ir žmogaus teisės, kaip aš minėjau anksčiau, pagrindinės teisės yra bendrų sąlygų dalis, kuomet kalbame apie pagalbą biudžetui. O kalbant apie riziką, kalbant apie e, biudžetui skiriamą paramą, mes aišku kalbame apie visus dalykus ir žmogaus teisės su visomis šalimis. Ir jeigu kyla kokiu tai incidentų susijusių su žmogaus teisų politika, mes visuomet per uh, biudžeto priemonės bandome politinių lygmenių spręsti tas problemas. Kalbant apie kovą su korupcija, tai yra tas rytis, kur šios priemonės ir kitų priemonių pagalba imamės esminių pastangų visame pasaulyje tam, kad toliau būtų galima atkreipti dėmesį į šią problematiką. Ir tiesa, kad e, Transparency International paskutinėje ataskaitoje matome, kad egzistuoja neraminanti tendencija korupcijos rytyje. Ir aš manau, kad jeigu mes norime veiksmingai kovoti su korupcija, mes turime imtis kolektyvinių priemonių ir taip pat parodyti daugiau politinės valios. Kalbant apie paramą biudžetui, mes bandome vesti tą dialogą techninių pagrindų su parlamentais ir vyriausybėmis tose šalyse. Aišku, yra kitų dalykų, ką galima nuveikti, pilietinė visuomenė, aišku, čia irgi vaidina labai svarbu vaidmenį. Taigi, tai yra viena iš priemonių, kuri, kurią naudojamės, aišku, visuomenė švietimas irgi yra svarbu. Ir taip pat vis tiek labai svarbu ir Europos komisijai dirbti kartu su nacionaliniais partneriais, kalbant apie mo pastangų mobilizavimą ir visuomenės švietimą apie korupcijos problemą. Taigi, aišku, nėra čia stebuklingos lasdelės ir neįmanoma išspręsti tos problemos taiga, bet mes tikrai labai atidžiai stebime padėtį ir tai yra rizikos vertinimo dalis, vertinimo, kuris yra atliekamas pagal mūsų programą. Dėkoju. Thank you. And if there are no other questions for, from members. Ačiū, jeigu daugiau e, klausimų iš narių pusės nėra. Taip, yra dar Šarl Gerens. Aš turiu klausimą susijusi su sąlygomis. Ar nebūtų galima pridurti dar vienos sąlygos? Būtent, kad parama biudžetui būtų priklausoma nuo parlamento dalyvavimo vykdant biudžetą, įgyvendinant biudžetą tose šalyse. Nes, pavyzdžiui, jeigu uh, atliekama parlamento kontrolė. Tai yra teisinės valstybės principų dalis, ką mes ir skatiname. Tai čia dar labiau sušvelninama rizika. Nes kaip skirti lėšas, tiesioginės tiesiog neparama biudžetui, neįtraukiant į tai parlamento, kaip dažniausiai yra daugelie šalių, kaip pavyzdžiui parlamento e, priežiūra yra labai svarbi prerogatyva. Ačiū, ponia Kraisten. Ačiū. Iš tikrųjų, dėkoju už klausimą, kalbant apie ketvirtąją bendrąją sąlygą, kuri buvo 2012 metais įtraukta. Kalbant apie biudžeto skaidrumą, aišku, tai yra uh, tas rytis, kur mes vedame dialogą ir mes įsitraukiame, nacional, nacional, įtraukiame nacionalinių lygmenių tą šalis, tam, kad būtų įtrauktas parlamentas. Aišku, Mozambiko atveju buvo pasirašytas susitarimas ir patvirtintas jis parlamente. Nebuvo patvirtintas parlamente ir dėl to mes stabdėme savo veiklą Mozambiko atžvilgių praeitais metais. Taigi, labai svarbu, kad biudžeto lėšos būtų aiškiai įvardintos ir kad viskas būtų e, tikrinama nacionalinių parlamentų ir nacionalinių mokesčių inspekcijų. Ir kalbant apie mūsų santykius su finansų ministerija, finansų ministerijomis, Tai aišku, tai yra tos institucijos, su kuriomis mes galime vesti dialogą biudžeto klausimų. Tai čia iš tiesų yra tos ketvirtosios sąlygos dalis, legitimumas, būtent ir mes e, siekiame tą sąlygą gyvendinti. Dėkoju, ponė Kasten, dėkoju už keitimąsi nuomonėmis, dėkoju už paaiškinimus pateiktus mūsų komiteto nariams ir, aišku, parama biudžetu yra labai svarbu, bet tai negali būti toksai tušės čekis. Viskas turi būti pateisinama ir e, turi būti stebima ir prižiūrima labai didžiai. Dėkoju. Toliau perėsime prie 23-24 darbo tvarkės klausimų. Kolegos siūlyčiau juos abu aptarti kartu. Tai yra dvi biudžeto gyvendinimo patvirtinimo nuomonės. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra ta procedūra, kai parlamentas prižiūri, kaip buvo panaudotas ES lėšos ir mus ypatingai domina vystomasis bendradarbiavimas ir humanitarnės pagalbos biudžeto eilutės, vystomo bendradarbiavimo fondos. Fondas nepatenka į biudžetą, tačiau jis yra įgyvendinamas komisijos ir priklauso nuo, ir dėl to reikia irgi jo biudžeto panaudojimo panaudojimo patvirtinti. Ir atsakingasis komitetas čia yra biudžeto kontrolės komitetas. Parlamento darbas daugiausia susijęs su metinė auditorumo ataskaita ir specialiosiomis ataskaitomis, kurios buvo paskaptos po ankstesnės biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Mūsų nuomonės taip pat juose atsižvelgiama į komisijos menę, menės ataskaitas ir išorės paramos ataskaitas. Taigi dabar žodis Šarliui Görins, kad jisai pristatytų šias dvi, šios, šios du nuomonės projektus. Dėkoju, jeigu teisingai supratau, pristatyti man reikia abi nuomonės vienu metu ir po to bus numatytos bendros diskusijos. Puiku, taigi pirma, pirmasis pranešimas nuomonė, kur kalbama apie bendrojo biudžeto įgyvendinimą, trečiąją kategoriją, tai yra komisija ir vykdomosios agentūros. Uh, čia keturi dalykai, kuriuos norėčiau paminėti, keturi pasiūlymai. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad reikia laikytis taisyklių, ES mm, atskaitomybės taisyklių ir taip pat laikytis e, racionalaus lėšų valdymo principų. Ir aš manau, kad komisija visuomet turi būti labai išvalgi ir labai atsakingai panaudoti tas lėšas, nes jeigu yra kokių tai nesklandumų, visuomet turi būti atliekama kontrolė, kad e, iš anksto būtų apie tai įspėjama. Toliau Antrasis dalykas, vėlgi primenu tą principą, kuris yra labai svarbus, kalbant apie vystomą į bendradarbiavimą. Kiek jau girdėjau, kiek skaičiau ir kiek kalbėjomės čia komitete, vystomo bendradarbiavimo lėšos ES yra ir, ir fondo lėšos, joms irgi taikomi baziniai kriterijai, kova su skurdu, kova su neligybės mažinimu. Uh, kova su skurdu ilga, per ilgesnio laiko perspektyvą. Taip pat trečiasis dalykas yra susijęs su trukme, tokių operacijų trukme, kai buvo paskelbtas pirmasis vertinimas. Svarbiausia buvo, kad viskas būtų atliekama laiku, kad tai būtų veiksmingas ir tvarus vertinimas, kalbant apie ES lėšų panaudojimo vertinimą ir kad būtų atlikta tinkama kontrolė. Ketvirtas dalykas - tai, ką mes ką tik aptarėme. Aš taip pat norėčiau paminėti dar vieną dalyką, būtent biudžeto, parama biudžetui. Mano manimu, tai bent jau kol kas yra sėkmės istorija ir aišku, turime nepamiršti, kad parama biudžetui yra priemonė, uh, kuri leidžia valstybei prisimti daugiau atsakomybės ir leidžia tai valstybei šiek tiek um, pasitraukti nuo to pater, pas, pasitraukti nuo pat, paternalistinio požiūrio. Ir dar vienas dalykas, antrasis mano pranešimas, kurį irgi rengiau, Tai yra 10 ir 11 vystomo bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimas 18 metais. Yra tam tikrų išlaidų, e, kurios yra siejamos su 9, 10 ir 11 e, vystomo bendradarbiavimo fondais. Taigi labai svarbu visas tas išlaidas traktuoti, tuo pat, aptarti tuo pat metu, kad būtų galima sklandžiai pereiti nuo vieno fondo prie kito. Čia irgi Europos vystomo bendradarbiavimo fondo lėšomis buvo skiriama tikrai nemaža parama biudžetams. Parama biudžetams 796 milijonai eurų. Tai yra nemaža suma. Ir, pažiūrėjau, Mozambiko atveju nebuvo pateikta informacija apie išlaidas, tai aš manau, kad tikrai tai yra ta praktika, kurią turime taikyti ir toliau. Ir komisijos atstovė daugiau apie tai pasakojo, kai pristatė ankstesnį darbo tvarkės klausimą. Dar vienas dalykas susijęs su ES nenumatytų situacijų patikos fondu skubios pagalbos patikos fondu. Ir mes norėtumėme DEFCO generalinį direktoratą pas, pa, pakviesti laikytis tų rekomendacijų, kurios buvo pateiktos, kai buvo pateikta auditorumo ataskaita, specialioji 32-2018 ataskaita, 2018 metų ataskaita. Ir čia buvo paminėti keli labai svarbus dalykai, kurie yra susiję su tam tikrų tarptautinių organizacijų finansiniais veiksmais, mes būtent e, atkreipėmėsi į tai, kad audito rūmai turi pateikti reikiamą informaciją arba dokumentus ir turi gauti reikiamos informacijos ir dokumentų, kad galėtų atlikti savo darbą. Taigi yra tarptautinių organizacijų, kurias mes finansuojame ir Taip pat mes turime užsitikrinti, kad būtų teikiama visa reikiama informacija auditorumui, rūmams. Taigi tiek būtų pastabų. Ir aš siūlyčiau patvirtinti biudžeto įvykdymą. Ir pritarti šiems dviems nuomonėms, kurios pristatomos pagal šį darbo tvarkės klausimą. Turiu pasakyti, kad yra lengvesnių darbų nei aptarti, kaip buvo panaudotos ES lėšos. Dėkoju. Man atrodo, kad e, ponas Gaurins gerai viską mums paaiškino, dabar galime pradėti diskusiją ir sutikiu žodį kolegiai iš EPP frakcijos. Mes likome paskutiniai čia salėje. Norėčiau užduoti tris klausimus dėl komisijos biudžeto patvirtinimo ir antrojo punkto. Čia nurodote ir cituosiu, tikiuosi, kad bus aišku, čia kalbama apie tai, kai nėra tenkinami vystomo bendradarbiavimo kriterijai. Ir reglamente ketvirtoje dalyje parašyta, kad mažiausiai 95 procentai yra ODA skiriami ir 90 procentų Afrikai. Ar mes padidiname šį procentą iki 100 procentų? Tai yra numatome, kad visas lėšos turi būti tokios, kad tenkintų kriterijus, kaip čia yra su tais 95 ir 90 procentų ir po to tie 10 procentų tarsi yra palaidi, laisvi. Tai pirmas klausimas dėl jų. Uh, Toliau dėl jūsų požiūrio, kad parama biudžetai yra toksai emancipacijos instrumentas ir komisija paminėjo du atvejus, kai buvo nutrauktas, nutrauk, nutrauktas biudžeto paramos teikimas. Galbūt galėtumėte man suteikti daugiau informacijos apie tą vadinamąjį emancipacijos elementą, būtent dėl to, kad tai yra geras instrumentas. Ir dar vienas dalykas dėl vystimo fondo biudžeto patvirtinimo. Jūs rašote, mm, kad e, viskas priklauso nuo gero valdymo, demokratijos principų įtvirtinimo. Tai ar jūs siūlote šioje srityje daugiau lėšų ar kokį požiūrį? Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų užduoti klausimą? Tik vokiečiai kalba šiandien. Gerai, tuomet dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams. Ar jūs norėtumėt ką nors pridurti? Ne? Ne. Ar norite? Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes labai rimtai vertiname auditorumų rekomendacijas ir mes beje visas jas jau ir įgyvendinome, išskyrus tas, kurios nurodytos paskutinėje metinėje ataskaitoje. Bet to stengiamės įgyvendinami veiksmų planus ir imdamiesi konkrečių priemonių siekime supaprastinti galiojančias taisyklės, dėl kurių kildavo daug problemų, rengėme darbuotojų mokymus ir taikome eksantą ir po. E, ekspost kontrolę, kaip yra nurodyta rekomendacijoje. Ir mes įgyvendiname Europos plėtros fondo taikom, e, finansuojame viską, tad mūsų programas Europos plėtros fondo lėšomis, sparčiai besikeičiančiomis aplinkybėmis. Ir Kolegos, atsižvelgti visas jūsų pastabas, mes turime rizikos valdymo sistemą, kuri yra labai tvirta ir padeda mums gerai vertinti esamą riziką ir galiu jūs patikinti, kad mes taip pat e, laikomės taisyklių, kurios yra taikomos e, vystumo bendradarbiavimo priemonės įgyvendinimui. Taip pat atsižvelgime tai, kaip suderinamos tarpusavio mūsų da, a, e, Tai, e, taikomos priemonės ir kolegos e, šiuo metu taip pat e, svarsto, kaip galima būtų ateityje atsižvelgti ir Europos parlamento ir audito rūmų išsakytas pastabas. Ir taip pat gyvendiname audito rūmų rekomendacijas, kurio yra pateiktos audito rūmų parengtoje specialioje ataskaitoje dėl patikos fondo. Tai tiek. Dėkoju, dabar sutiksiu žodį čia Šarliu Görings, kad jis galėtų apibendrinti diskusiją. Tik ponia Bentlė man uždavė klausimus. Pirmas klausimas yra susijęs su kriterijais dėl oficialiosios vystomosios pagalbos. Kitame instrumente 95 procentai išlaidų privalo būti suderinamos su ODA. Pagal dabartinį instrumentą tai irgi maždaug 95 procentai mes norime padidinti iki 97 procentų, bet e, bendra pratešėjai susitarė dėl 95 procentų. Šis klausimas yra labai jautrus politiškai, nes Prieš rinkimus vyko diskusija dėl subsidijų Iranui. Dėl diferencijavimo principo Iranas nėra gavėjų sąraše. Tai yra vidutinės pajamas gaunanti valstybė. Dėl to pagalba Iranui iš esmės jau neturi nieko bendro su uh, E, realią vystomąją pagalbą, bet mes vis tiek dar sugebėjome prastumti šį prožiūrį dėl problemų tarp europiečių ir JAV dėl brandolinio susitarimo. Nes būtų buvę negerai, jeigu tų lėšų nebūtų gavusi ES tam, kad uh, jos būtų geresnės pozicijos dialogo su Iranu metu. Tad pagrindinė taisyklė yra tokia. Viskas turi būti aptarta su EBPO, vis, vystomo bendradarbiavimo komitetu. Dėl to gerai, kad dabartinėje ataskaitoje mes tą pabrėžėme. Toliau antras klausimas Jūs manęs teiravotės dėl mano paties vertinimo, dėl biudžeto paramos ir dėl to, kad ji yra tokio emancipacinio pobūdžio valstybėms. E, tą išvadą galima daryti atlikus įvairiausius vertinimus ir atsižvelgus į tyrimus. Pavyzdžiui, komisijos atstovai jau yra citavę tokią ataskaitą, kur kalbama apie biudžetinės paramos kokybinį vertinimą. Ir visą tai yra suprantama. Iš pradžių ES valstybės tarsi buvo tokios globėjos šalių gavėjų atžvilgių. Bet tai nėra lygiavertė partnerystė kai šalys gavėjos pačios priima sprendimus dėl to, kaip yra su gautom lėšom, laikantis tam tikrų sąlygų, tai tuomet viskas įgyja prasme. Ir yra įvairių paramos biudžetui būdų, pavyzdžiui, sektoriams, kai sąlygos yra apibrėžiamos kiek tiksliau, o taip pat gali būti ir bendroji parama biudžetui. Uh, didelį dėmesį skiriant tam, kad tos lėšos būtų panaudojamos taip, kad yra naudingos ir prasmingos siekiant vystimo tikslų ir yra suderinamos su vystomojo darbo principais. Bet kuriuo atveju tos lėšos negali būti išleidžiamas bet kaip, yra kontroliuojama. Komisijos atstovai galbūt gali tą labiau paaiškinti ir patvirtinti. Komisija žvelgia, taip sakant, virš stovi prie šalių gavėjų ir žvelgia joms per petį. Uh, Tai aš esu buvęs ankstesnis e, vystoma bendradarbiavimo ministras su Kapverde žaliojo kišulio šalomis. Ir tos kontrolės tikrai neatsisakoma, tai yra labai ilgas procesas, tad galiu patvirtinti, kad e, taip iš tikrųjų tas emancipacijos poveikis yra daromas, todėl kad e, tos valstybės sustiprina savo valdymo pajėgumus ir e, dar be kita ko priminė ir komisijos atstovai, jog ši parama leidžia sustiprinti e, šalių gavėjų parlamentinę sistemą. Ir dar trečias jūsų klausimas, kurį pamiršau, gal galėtumėt pakartoti. EDF patvirtinimas, biudžeto patvirtinimas ir pirmas punktas. Čia kur kalbama apie demokratiją ir teisės viršenybę, ar jūs turite galvoje, kad lėšos yra e, perskirstomas iš vieno sektoriaus į kitą, ar jūs turite galvoje, kad apskritai reikia daugiau lėšų skirti? Ne, mes kalbame apie bendrasias sąlygas. Apibendrinsiu taip. Komisija artėja siekdama šių tikslų Reikia stebėti tas tendencijas, kaip tie tikslai yra įgyvendinami kartu su besivystančiomis šalimis, kuriuose situacija pagarbo žmogaus teisėms yra prasta. Ir jeigu yra tendencija, jog situacija gerėja, galima būtų pasakyti, jog sąlyga yra tenkinama. Tos sąlygos vykdymo procese. Aišku, kad tai priklauso nuo partnerystės ir kaip jinai yra sudaryta, bet e, pagrindiniai akcentai yra kartu suformuluojami. Yra nustatomos priemonės kartu su partneriais, o tada žiūrima, ką gali padaryti Europą tam, kad partnerystė būtų įgyvendinta. Žmogaus teisų padėtis yra bendroji sąlyga, kai mes kalbame apie priekybą, infrastruktūrą. Žmogaus teisų klausimai visuomet vaidina tą patį vaidmenį. Pagrindinės teisės privalo būti įtrauktos į šias programas ir tai yra protingo vertinimo klausimas. Kaip tai atsispindi um, sutartyse? Mes kalbame apie Europos vystimo fondą, kuriame labai aiškiai išdėstyta, kokios sąlygos turi būti vykdomos. Taip pat minimos ir sankcijos, jeigu labai aiškiai yra nevykdomos šios sąlygos. Pavyzdžiui, kalbu apie Nigerį kuriame nesikė buvo išnaudojama vystomojo fondo um, parama dėl to, kad akivaizdžiai buvo netenkinama žmogaus teisų sąlygos ir Tai atitinkamai daro poveikį naujų programų įtraukimui. Tokia yra praktika. Jeigu komisija sutinka su mano interpretacija, tuomet aš galėčiau ir ateityje taip argumentuoti. Aš tikiuosi, kad atsakiau visus jūsų klausimus. Äh, Bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti, kad bent jau viena kolegė sugebėjo užduoti man keletą klausimų šią tokią pakankamai sausą temą. More... Ačiū. Dar yra vienas, viena kolegė, kuri norėjo užduoti klausimą, bet jinai ateis į salę po poros minučių. O dabar suteiksiu žodį Hildekart Bentlė. Ačiū. Dabar mm, ta emancipacija, aš interpretavau ją pernelyg plačiai. Aišku, kad tos šalys, kurios gauna biudžeto paramą, pačios nusprendžia, kaip tos pinigus leisti, kokiems uždaviniams. Aš nekalbu apie tokį globėjiškumą. Uh, Aš galbūt turėčiau susidaryti geresnį vaizdą apie tas 90 šalių, kuriuoms jau nebeteikiama biudžeto parama. Galbūt aš pernelik plačiai interpretavau. Bet kuriuo atveju aš kalbėjau apie paramą, kurios e, to šalis nebegauna iš e, pramoninių šalių arba vakarų šalių. Dėl antro klausimo, tai mes viens kito nesupratome. Jūs sakėte, kad daugiau lėšų turi būti skiriama teisės viršenybės principo įtvirtinimui, bet, pavyzdžiui, ankstesnėje kadencijoje mes daugiau lėšų uh, E, siekiame skirti aplinkos apsaugos srityje. Ar jūs dabar kalbate apie, nau, apie tą akcentą demokratiją ir teisės viršenybę, nes tarsi tarpusavėje konkuruoja tie uždaviniai, būtent be kita ko, kai norime daugiau lėšų ar dvigubinti lėšų apimtis aplinkos apsaugos srityje. Jūs atsakėte tai tokiais bendro, bendrais bruožais, bet aš taip suprantu, kad jeigu mes akcentuojame vieną aspektą, tai tuomet nukenčia kiti aspektai, juk biudžeto tai daugiau nepasidarys. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Rivasi Žalieji. Dėkoju, atsiprašau, kad padvėlavau, bet turėjau būti aplinkosaugos komitete, kur taip pat esu atsakinga už vieną dokumentą. Dabar da, Europos plėtros fondas ir jo lėšų naudojimas biudžeto komitete, da, mes gilinamės tą e, klausimą. Da, e, mes matome, kad na, mes matome, kad mes esame stambiausi donorai. Ir teikiama parama siekia vien 18 metais 74 milijardus eurų. E, tai sudaro 70 procentų visos paramos teikimas pasaulyje. Ir Europos vystomojo bendradarbiavimo politika ES yra skirta tam, kad galima būtų sumažinti ir išnaikinti skurdą. Tai yra svarbu pasakyti, todėl kad mes stebime neraminančias tendencijas nustatant naujus EPF tikslus. Tos, tai nauji tikslai yra susijęs su saugumu ir migracija. Tai reiškia, kad tolstama yra nuo pagrindinio tikslo mažinti skurdą. Ir šiandien labai svarbu įsigilinti į tą klausimą, todėl kad šiuo metu vyksta dėrybos dėl naujo kotonų, naujos kotonų sustrimo redakcijos ir jūs žinote, kad Europos parlamentas mano, kad EPF turėtų būti integruotas į bendrą Europos biudžetą ir uh, mes to reikalaujame tam, kad Europos parlamentas galėtų dalyvauti nustatant, kaip naudojamos lėšus ir e, kontroliuojant jų naudojimą. Kai kalbame apie 8, 9, 10 ir 11 EPF fondų e, įvykdymo, galiu pasakyti, kad audito rūmai pasakė, kad 2018 m. fondo lėšų naudojimas patvirtintas su tam tikromis išlygomis. Be to, e, Taip pat jis minėjo ir Europos parlamento rekomendaciją ir išsakė kelias pastabas dėl, biudžet, dėl bi, paramos biudžetui. Toliau, tie projektai, kurie kofinansuojami iš DAPF, e galima pasakyti, kad Europos parlamentas pateikė rekomendacijas komisijai dėl to, kaip galima būtų pagerinti informacijos teikimą apie ES finansuojamus projektus, ypač kai juos įgyvendina kitos tarptautinės organizacijos. Tačiau mes nesulaukime jokio atsakymo. Mes teikėme. Vi vystomojo bendradarbiavimo paramą, ją gauna tam tikri uh, veikėjai, tam tikri subjektai pasaulyje ir uh, mes negauname e, iš to jokios, e, jokio matomumo. Ir mes matome, kad šiuo metu 820 e, milijonų žmonių neprivalgo pasaulyje, nepaisant to, kad Europos, tačiau nepaisant to, ES mažina apsirūpinimo maistų skirtas lėšas. Matome, kad jis sumažėjo pastaraisiais metais. Nežinia, kaip tai prisideda prie skurdo mažinimo. Ar tai yra susijęs su tuo, kad EPF fondo lė, lėšos uh, ir jų naudojimas yra politizuojamas ir vis daugiau iš to fondo paimama lėšų saugumui, migracijai, uh, e, užtikrinti da, sienų apsaugai? Taip pat mes turime ir kitas tendencijas. Matome, kad ir iš kitų fondų naudojamos lėšos neskurdų mažinti, o migracijai kontroliuoti. Ir kai keliame tos klausimus, nesulaukime konkrečių atsakymų. Ir aš norėčiau paminėti taip pat ir greitkelių tiesimo projektą Eritrejoje. Į mus kreipėsi nevyriausybinės organizacijos, Komisija nusprendė skirti lėšų 20 milijonų eurų greitkeliu iki jūros tiesimui. Ta, turėt, ta projektą turėtų gyvendyti Eritrėjos įmonė. Ir buvo nuspręsta, kad darbus atliks valstybės kontroliuojamo įmonė, kuri naudojo priverstinį darbą. Taigi mes žinome, kad ji da, da, naudoja tą priverstinį darbą, o mes tą projektą finansuojame. Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė man pritarė ir mes patrykime savo klausimus komisijos nariui ponui Nemice ir jis neatsakė mūsų klausimus. Uh, Taigi svarbu jums apie tai žinoti, todėl kad, kad mes tuomet esame priversti prisimti atsakomybę, ką mes darysime. Eritreja yra labai uždara šalis ir vystimosi komitetas turėtų pas, pareikalauti, kad būtų leista tenai nuvykti. Mes, e, suteik, mes įtikime apdovanojimą Eritrėjos ministrui pirmininkui. Ir um, mes turėtume reikalauti atsakomybės, nes mes matome, kad mano minėti projektai Eritrėjoje yra labai jautrus klausimus. Tenai da, uh, toje šalyje yra privaloma karinė tarnyba ir kariai yra naudojami įvairiems darbams atlikti. Ir tą daro da, vyriausybė. Taigi mes suprantame, kad vystamo bendradarbiavimo pagalbą teikti yra nelengva. Labai svarbu yra pasiekti konkrečių rezultatų, vertinti da, tai, kas yra padaryta, kas yra pasiekta. Uh, ir DEFCO turėtų šioje srityje pasistengti labiau. Kamerūne, pavyzdžiui. Nu, mes Kamerūnui teikiame paramą nuo 63 metų. Daug pinigų duodame, bet mes negalime įvertinti, kaip tai veikia nei vystimasi, nei e, žmogaus teisų užtikrinimą, nei kaip tai padeda MVI, nei kaip tai veikia sveikatos ir švietimo sistemas. Uh, Mes negalime kontroliuoti bendrojo biudžeto. Ir aš manau, kad mūsų komitetas tikrai turėtų čia vaidinti didesnį vaidmenį. Turime reikalauti, kad komisija geriau kontroliuotų savo subrangovus, nes ne komisija tenai gyvenintus projektus, nes milijardus išleidžiame, tačiau iš tikrųjų neaišku, kur nueina tie pinigai. Taigi da, ataskaita nepaprastai įdomi, bet vis dėlto klausimų išlieka labai daug. Ar komisija norėtų sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta, o pato aš suteiksiu galimybę Šarliui Gorinsiui atsakyti patiktų klausimas. Ne, jokių, po, po, jokių komentarų negaliu Jums pasiūlyti. Gal Jūs galėtumėte dvišalių pagrindų aptarti tos klausimas. Šarliai, prašau. Uh, Aš apgalėstauju, kad komisija nieko nenori pasakyti tą temą, nes aš manau, kad čia reikia tą klausimą įsigilinti. Aš negaliu jums dabar atsakyti, atsakyti ar ta kariuomenė tarnaujantis asmenys naudojami įgyvendinant kai kurios projektus ar ne. Kariuomenėje tarnaujantis asmenys yra iš tikrųjų šauktiniai. Nes jei tai yra šauktinė, e, šauktinė, aš galiu Jums pasakyti, e, nes esu buvęs e, gynybos ministru, galiu Jums pasakyti, kad kariuomenė veikia vienas įstatymas da, su, statė, su įsakymu nes, nesiginčiama. Ir reikia, nors čia reikėtų gal įsigilinti labiau tą situaciją. 120 milijonų žmonių pasaulyje neprivalgo, jūs sakėte, taip, iš tikrųjų tai yra problema. Bet ES veikia laikydamasi tam tikrų principų. Ir tarp jų yra diferencijavimo principas. Jis yra taikomas tuomet, kai mes teigiame tam tikrą paramą vidutinės pajamas gaunant, gaunančioms šalims. Jei de... Čia reikėtų galvoti apie tai, Ar mums reikia taikyti diferencijavimo principą, pagal kurį mažiau paramos gauna vidutinės pajamas e, turinčios šalis? Ir e, ar mums reikia ieškoti kitų atrankos kriterijų? Kai šalis gauna papildomų pajamų, pavyzdžiui, ir taip padina savo pajamas, tai jos turėtų pačios spręsti, kaip mažinti skurdą, nes tos papildomos pajamos turėtų būti naudojamos skurdui mažinti. Dar galima ir toliau jums pasakyti, kad kiek mes galime kištis į mūsų šalių partnerių vidaus politiką, nes kai kyla klausimas, kaip mažinti neligybę, čia reikia pasakyti, kad mes kišamės Čia teikime kažkokiu reikalavimu į vidaus politiką. Aš manau, kad selektyviai reikia veikti ir poniai Bentelė esu dėkingas bet, uh, už jos pasiūlymus, bet akivaizdu, kad mūsų da, uh, kad mes turim vis dėlto tam tikras ribas. Taip, matomumas yra labai svarbus, bet yra šalių, kurios nieko neveikia, tačiau tos šalis kažkaip sugeba da, uh, įtikinti kitus, kad jie puikiai, daug, puikiai dirba, daug ką padaro da, skurstančių da, naudai, o ES kažkaip to nesugeba padaryti. Pone Bentlė taip pat. Uh, kalbėjo apie emancipaciją. Dėl to phasing out aš pritariu tam, ką jūs sakėte. Tai, taip, paprastai, kaip lapsniškai mažinam parama, parodo, kad ta, tas, ta šalis jau pasiekė tam tikrą lygį. Ir kad šalis jau sugeba pati vystytis, panaudodama savo išteklius. Mes teikiame vystumoje paramą ne tam, kad, galė, kad užtikrintume vystymą. Mes norime padėti afrikiečiams pat, e, patiems išmokti ir sugebėti vystytis. Tik tai taip galime vertinti, kiek mūsų pagalba yra ta, sėkminga. Toliau žmogaus teisų da, da, įtvirtinimas. Mes galime skatinti paramą žmogaus teisėms. Bet ne tik teikdami finansinę pagalbą. Finansavimas e, taip yra svarbus, bet yra ir kitų priemonių. Labai e, mes dažnai tekame tokią keistą logiką, atrodytų, kad tik tai bendrafinansavimas e, gali padėti mums spręsti E, problemas. Na, aš manau, kad jeigu mes galėtume visi užtikrinti visų tikslų pasiekimą šimto procentų, tuomet mes visi čia sėdėdami būtume labai laimingi. Na kągi norėčiau priminti frakcijoms, kad pakeitimus galima teikti iki rytojus 16 valandos. 25 darbo tvarkės punktas yra atidėtas iki sausio mėnesio. Toliau galime pereiti prie 26 darbo tvarkės punktų ir aš norėčiau Jums priminti, kad e, tas klausimas bus nagrinėjamas už uždarų durų. Norėjau tą visiems pranešti. Jūs visi ko gero žinote, kas turi.